Pas nepakankama pažanga taryboje ir komisijos vėlavimas priimti tam tikrus pasiūlymus. Visų pirma, norėčiau informuoti Jūs, jog per šią diskusiją nenumatyta melinos kortelės procedūra. Dabar žodis iš karto pranešėjai Bauls, penkias minutės. Thank you. Ačiū per šią kadenciją. Mes a, tikrai susidūrėme su komisijos a, teisinėmis e, e, teisėkuros iniciatyvomis, a, kurios buvo skirtos a, būtent indėlių turėtojams apsaugoti bankų priežiūros mechanizmams kurti ir kurti įvairius kitus priežiūros kontrolės mechanizmus. Tačiau E, yra daug iniciatyvų, kurios e, dar nebuvo užbaigtos ar, ar tikimasi tik tai jas užbaigti. Ekon nori priminti e, komisijoje, kad reikia atlikti proporcingumo poveikį vertinimą, būtent priimtų teisės aktų, ypač nuo finansų krizės pradžios. Tai turėtų būti pradėta dabar ir baigti iki šios kadencijos pabaigos. Taip pat jūs komisija turėtumėte žinoti, kad jūs pradėjote antrąjį tyrimą ir renkate būtent tyrimus dėl atitinkamų teisės aktų. Taigi, keli dalykai yra jums būdingi. Daugelis pasiūlymų komisijos yra priimami daug ilgiau negu, negu tikėtasi. Yra, žinoma, daug priežasčių, kodėl taip yra, tačiau vienas dalykas yra aiškus - ilgai dėlsiama kaip e, ir e, ginčių sprendimo mechanizmas, kurį e, parlamentas pradėjo nagrinėti dar 2000 metais. Žinoma, yra atitinkamų teisinio problemų, tačiau būtent dėl to turėtume greičiau priimti teisės aktus, kad būtent mūsų bendro sprendimo prieimimo procedūra galėtų vykti. Įvairios institucijos, taip tarp jų ir Europos parlamentas, dirba greitai ir veiksmingai <coughs> teikia iniciatyvas, atsiliepia į prašymus konsultuotis ir teikia savo pasiūlymus tarybais. O dabar mes patekome į aklygatvį dėl kai kurių svarbių sprendimų ir klausimų ir trilogija praktiškai blokuojama jų, jų priėmimas. Pavyzdžiui, FPRD direktyva, tai yra finansinių paslaugų rinkų direktyva, dar iki šiol nesvarstoma. Taigi mes par, parlamente mes matome, kad vis dėlto e, negalima dėrėti su taryba. Ir aš manau, kad taryba turėtų imtis atinkamų priemonių, kad trilogas galėtų prasidėti. Ir reiktų atsižvelgti į parlamento poziciją. Nes e, mums nepadės šitas dėlsimas, e, nes būtent mes nesiekime tam tikros pusiausvėros, delikačios pusiausvėros tarybę ir kuo labiau vėluojama prie tos svarbius sprendimus, tuo labiau mes spausime juos priimti. E, mes nenorime e, mažinti darbo tempo, nepaisant to atėjančių rinkimų. Bet e, mes turime spręsti dabar iškilusius klausimus ir pateiktus teisės aktus nagrinėti toliau. Net, neužtenka vien tik tai pirmojo svarstymo. Iš tiesų, Tai nėra išeitis, jeigu įmamasi visko po truputį ir niekas neužbaigiama. Mes tikimės, kad e, taryba imsis e, ryštingiau darbo ir užbaigs, užbaigs e, tis teisės aktų svarstymą dar iki parlamento kadencijos pabaigos. Bankų sąjunga prisideda prie to, kad būtų visa bankinė sistema išsaugota ir būtų stabili. O tam reikia būtent bendro priežiūros mechanizmo. Kitas dalykas direktyva dėl e, kapitalo poreikio. E, taip pat e, reikėjo, reikėjo jau seniai surasti sprendimą ir, ir spręsti šį klausimą dėl, dėl vertybinio popierio, dėl indėlių garantijų taip pat turėtume greičiau imtis veiksmų. Taigi, pirmininkaujant Lietuvai, E, bus sprendžiami šie klausimai, tai būtent e, banko stabilumo klausimai, nes tai jie yra svarbus visiems piliečiams. Dabar kaip tik tai geriausias laikas parodyti, kad mes atsižvelgiame visus mūsų visuomenėje, e, būtent suteikdami progą pasinaudoti galimybę geriau prižiūrėti šitą svarbę priemonę, taigi būtent indėlių indėlius bankuose. Taigi daug dar turi būti nuveikta. Il consiglio la parola al ministro Creighton. Thank you, President. E, pone Creighton. Ačiū, e, ponė e, pirmininkė. Iš tikrųjų, labai malonu dalyvauti šioje diskusijoje ir išsiaiškinti kai kurios dalykus. Aš tikiuosi, kad šios diskusijos padės mums pagerinti bendradarbiavimą šioje srityje. Pirmiausia, aš negalėčiau sutikti su tą prielaidą, kurio pagristas klausimas. Saka, sakoma, kad tarybos ir komisijos teisės tarnybos e, e, vykdo darbą tik tai lietai ir neefektyviai. Ne, iš tiesų nėra taip. Mes dirbame tai e, tinkamai, ypač e, atkreipiame didžiausią didelį dėmesį į e, bankų sektoriaus, bankų sektorių reglamentuojančius dokumentus ir į valstybės skolą. Aš norėčiau pabrėžti tą aišku, aiškę pažangą, kuri buvo padaryta finansinių sektorių srityje. Mes sustarėme dėl dviejų blokų reformuodami bankų sektorių ir įkurdami e, būsimą banko sąjungą, tai būtent banko priežiūros paketas ir e, direktyva dėl kapitalo poreikio. Aš keliomis e, progomis jau pabrėžiau šių teisės aktų reikšmę. Tai yra mūsų pagrindiniai prioritetai. Ir buvo jau nuo mūsų pirmininkavimo pradžios pagrindiniais prioritetais. Na, dėl bendro priežiūros mechanizmo iki uh, spalio mėnesio plenarnių posėdžio atidėtas balsavimas. Tačiau aš manau, kad šitas vėl, vėlavimas tikrai uh, nesutrukdys tęsti darbą. Abi institucijos per kelias dietas uh, e, iki Liepos uh, jau priims atitinkamus sprendimus, nes dėrybos buvo sudėtingos. Uh, balandžio mėnesį mes dėl. Uh, hipotekos direktyvos priėmėme sprendimą. Aš tikiuosi, kad ši direktyva bus priimta po pirmojo svarstymo Europos parlamente, atsižvelgiant į 2011 metų policijos deklaracijas ir į darbo dokumentus. Taip pat mes susitarime bent jau politinių požiūrių dėl skaidrumo, tai kaip bus sprendžiami mažų vidutinių įmonių klausimai finansų rinkose. Bet bet kokią atveju aš norėčiau atkreipti dėmesį tos iššūkius, su kuriais susidurime. Šiandien mes turime apie 20 teisėkors pasiūlymų finansų sektorius e, srityje ir reikia sutarti dėl tų naujųjų e, pasiūlymų. E, komisaras Barnie nesinai pasakė, kad nėra priežasčių neteikti tokių pasiūlymų, atsižvelgiant į dabartinę situaciją. Tačiau šitie pakeitimai, kuriuos pakeitė tiek Europos parlamentas, tiek komisija, turi būti atidžiau išnagrinėti, kad mes galėtume atsižvelgdami į esmę jos pagerinti. O, ta, o tam reikia atsižvelgti, žinoma, ir valstybių narių sukauptą patirtį. Mūsų pagrindinis tikslas yra pateikti aukštos kokybės teisės aktus, e, kad jie būtų tinkamai įgyvendami ir būtų galima juos įgyvendinti. Mes, mes turime, žinoma, dirbti greitai, bet ne aukoti kokybės greičiui. Tai šit principas mums pastarnavo ir anksčiau. Vienas ankstesnių iš pavyzdžių, tai, tai yra finansinių paslaugų rinkų direktyva, jos peržiūra tai yra grupės 20 įsipareigojimų įvykdymas finansų rinkose. Tai, taigi šita e, finansinių paslaugų e, rinkų direktyva turi, turi būti gyveninta, būtent atsižvelgiant į inovacijas. Ji labai yra e, svarbi, kad būtų tinkamai parengta, todėl taryba siekia pasiekti kuo geriausią kuo geriausią rezultatą, bet tekstas negali būti paruoštas per naktį. Kitas dalykas dabar dėl indėlių garantijos sistemos šios diskusijos tęsiasi ir toliau. Taigi mes norime čia atsižvelgti visų pirma į bankų atgaivinimo e, e, programas e, ir sukurti tinkamus fondus, kuris būtų užtikrinimas šitos indėlių garantijos, siekiant apsaugoti ir mūsų indėlių turėtojus ir apskaitai finansų sektorių. Taigi parlamentas pats pas, pas, pasirinko 2012 metais vasario mėnesį balsuoti dėl šio teksto, o e, taryba ir toliau tęsia darbą trilogose. Na, integracijų sistemos e, direktyva ir kitos direktyvos susijusios su lyderio apsauga vis dėlto turi būti išspręstas. Taigi, tai mokumas 2 turi būti pagristas e, rizikos vertinimo pagristą metodų. Todėl mes e, laukiame dar ex ante poveikio e, vertinimo, kuris buvo pradėtas po dėrybų praėjusiais metais. Na, visą tai, ką pasiūlė valstybės narės, yra tikrai tinkama ir pagerins mūsų pasiūlymus. Me, taryba tikrai nori išlaikyti kokybę ir manau, kad ir parlamentas to paties siekia. Taigi mes a, a, tikimės dėl, susitarti dėl bendrų a, sprendimų. Tai a, dėl a, bankų priežiūros ir dėl investicijų tai investuotojų kompensavimo sistemas. Ir aš manau, kad iki šios, šio, šios kadencijos pabaigos mes galėsime išspręsti šios klausimus. Na, bet kokia atveju tai prioritetų sąrašas yra pakankamai ilgas ir jį patenka vis kiti klausimai. Na, piknaudžiavimo rinka, e, e, reglamenta, reglamentas Čia e, truputį sustojo, nes e, parlamentas atmetė pasiūlymą rytoj e, tartis dėl jo dialogę. Šį, šį mėnesį mes nuspręsime, kad ar reikia pratesti šios trilogus kuo greičiau. Taigi, mes siekiame dar pagerinti dabartinės taisyklės, taikomas kovai su pinigų plovimu ir sukčiavimu. Šie tikslai yra pasiekiami ir jiems pritarė taryba bei parlamentas, todėl mes, aš tikiuosi, dirbsime ir toliau, siekdami kompromisu. Na, dabar nenorėčiau pritarti, kad nėra pasiekta pažangos nagrinėjant teisės aktus taryboje ir komisijoje. Iš tikrųjų, dėl atitinkamų dokumentų pasiekta jau didelė pažanga, bet šie dokumentai yra labai sudėtingi ir labai išsamus. Ir mes siekiame užtikrinti didžiausią kokybę, o tam reikia laiko. Todėl mes e, prašome, kad ir parlamentas atliktų savo e, darbą ir e, iškirsime ir iš jūsų, kaip jūs siekite paspartinti šios procesus ateinančiais mėnesiais. Gracija. Dėkuoju. Dabar žodis komisijos nariui Barnie. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labą rytą visiems. Dėkuoju Sharon Bowles ir Ekon komitetui už e, klausimą pateikimą. Aš e, manau, pane pirmininkė, jog e, praėjus šiek tiek daugiau negu trejiems metams po šio parlamento kadencijos pradžios ir praėjus penkeriems metams maždaug po finansinės krizės pradžios, šios krizės pasiekmes gana greit turėtų būti suvaldytos. Aš manau, kad dabar 13 metais iš tikrųjų geras laikas patikrinti, e, ar tikrai mes darėme tai, ką žadėjome daryti, įvertinti tai, ką padarėme ir, ir konstatuoti, ką turime toliau daryti, atsižvelgdami ekonominę ir socialinę padėtį ir, ir ką daryti siekiant tolesnės pažangos. Dėkuoju parlamentui, kad e, pateikė šį klausimą ir tuo būdu suteikė mums progą išanalizuoti susidariusią situaciją. Dėkuoju taip pat e, Airijos e, ministrė ir noriu padėkoti taip pat ministrui Michael Noonan ir visai Airijos komandai už puikų ir kompetentingą darbą. Mes kartu pradėjome prieš trejus metus, nes aš šiame poste dirbu trejus metus, mes e, kartu pradėjome renkti e, tvano kabutėse darbo tvarkė. Nes praeitėje nebuvo panašių bandymų e, imtis e, tokios teisėkuros programos. Jūs e, žinote, kokie balsavimai beje mūsų laukia ir žinote, kokia yra padėtis. Kodėl mes e, teikime visus tos pasiūlymus? Todėl, kad e, buvo tam tikrų priežasčių, dėl kurių kilo finansinė ir ekonomikos krizė. Ir viena iš priežasčių buvo reguliavimo nebuvimas tarptautiniu lygmeniu bankams buvo leidžiama viskas ir bankai patys mane, kad jiems yra viskas leidžiama. Buvo mokamos be galo didelės e, premijos šios sektoriaus darbuotojams, to tarp rizika tekdavo vartotojams, visa tai egzistavo. Tad e, kaip G20 ir paprašė mūsų, mes dabar sprendžiame tas problemas ir darome tai Europos lygmenių, apimdami visus subjektus ir visus sektorius. Ne vienas sektorius neturi e, būti išimtis, jie visi turi patekti į tą reglamentavimo sritį. Tad e, dabar tikrai nelaikas daryti pertrauką, nelaikas ilsėtis. Ir beje, ponios Buls klausimas dėl to ir yra pateiktas. Mes dabar turime labai pragmatiškai spręsti e, tas problemas. Mes e, esame numatę prioritetus ateinančiam pusmečiui Bankų sąjunga. Mes e, tikimės, kad greitai sustarsime dėl pasiūlymo, kuris buvo pateiktas daugiau nei prieš metus laiko dėl įmonių gavinio ir pertvarkymo Mes dabar intensyviai dirbame, kad e, birželio 21 dieną per Kofino posėdį taryboje būtų iškristalizuota bendra pozicija ir paskui pradėsime bendrą darbą su parlamentu šito klausimu. Šio pasiūlymo paskutinis aspektas bus pateiktas ateinančiomis dienomis ar per ateinančią savaitės. Tai yra vieningas gavinimo ir pertvarkymo mechanizmo aspektas Europos e, Sąjungoje. Šitą klausimą mes jau e, spręsime turbūt pirmininkaujant Lietuvai. Aš vakar kalbėjau apie Peter Ziman dėl indėlių garantijų, kadangi šitie dalykai yra susiję su prevencijos aspektu bankų sektoriuje Toliau. Jūs žinote, kad e, visi šie teisės aktai yra prevencinio pobūdžio teisės aktai, kartais ir represinio pobūdžio teisės aktai tokie kaip e, direktyva dėl piknaudžiavimo rinkose. Ministrė ką tik tai paminėjo ir kitą pasiūlymą, e, kuris yra susijęs su kova su pinigų plovimu ir kova su organizuotu nusikalstamumu mūsų sektoriuose, mes turime užbaigti tą prevencinio pobūdžio ar gydomojo pobūdžio e, teisės aktų programą. Toliau MIFIDAS diskusijos e, ir toliau vyksta taryboje ir manau, kad e, pirmininkaujant arijai galbūt bus pasiektas susitarimas, bent jau arti esame susitarimą, o paskui pirmininkaujant Lietuvai prasidės trilo, trilogai. Piktnaudžiavimas rinkose, su Makarti mes galbūt siekdami pažangos lygiai gražiai su MIFID e, diskusijomis e, taip pat prieartėsim prie susitarimo. Toliau omnibus pasiūlymas bei Europos e, e, pensijų fondų ir draudimų priežiūros institucija. Čia taip pat yra daroma pažanga. E, Aišku, mes turime užbaigti šitų prevencinių pasiūlymų programą ir turime tada pereiti prie dinamiškesnių ir aktyvumą skatinančių e, pasiūlymų, kad e, būtų skatinami tam tikri aspektai valstybėse narėse E, Europos verslo skatinimo fondas, rizikos e, faktorių pasas, crowdfunding, tai e, taip pat nauja finansavimo rušis, tai yra dokumentas, kurį ponas Kliūtė puikiai išmano, bankinis judumas, skaidrumas, bankinių išlaidų skaidrumas ir kitas dalykas, kuris man atrodo labai svarbus, tai yra žalioji knyga dėl ilgalaikio finansavimo. Apie mūsų darbą yra sprendžiama vertinant mūsų darbo metodą. Tad šituo požiūriu mes laikomės tų reikalavimų, kuriuos patys numato, numatėme. Mes dirbame ir greitai, ir rimtai, ir rengiame taip pat konsultacijas dėl kiekvieno pasiūlymo. Labai didelę reikšmę skiriame poveikio studijoms. Galiu pasakyti, poniai Bols, jog e, norint e, atlikti platesnės apimties tokią studiją, tai e, kartais e, labai svarbu atsižvelgti į bendrą kontekstą čia ir žinome, kad e, kai kurie mūsų pasiūlymai jau yra pribrendę ir dabar ateina tinkamas laikas bendrą poveikio studiją atlikti apimant e, e, visus tuos e, pasiūlymus ir turint omenyje ir reglamentacinius aspektus ir, ir turinio aspektus. Aš manau, kad parlamentas padėjo mums patobulinti daugelį tų pasiūlymų ir konsoliduoti juos. Toliau pasiūlymas dėl, dėl vertybinių popierių. Šis pasiūlymas yra labai svarbus, todėl kad dar daug skirtumų yra 27-8 valstybėse narėse ir e, nacionalinių sistemų tyrimas užtruko gana ilgai, beje, čia taip pat e, iškyla ir kai kurių teisinių e, klausimų, tarptautinė darbo grupė dirbo šituo klausimu, mes esame jau pasistumėję smarkiai į priekį rengdami ir poveikio studiją šituo klausimu, ir už kurio laiko komisija jau galės pateikti teisėkuros e, pasiūlymą. Manau, kad tai bus įmanoma jau kitą rudenį. Toliau mokėjimų direktyva. Mažmeninėje e, rinkoje pastaraisiais metais įvyko daug e, naujovių. Tai yra mokėjimai internetu, mokėjimai kortelėmis, direktyva 2007 metais buvo patvirtinta ir ta direktyva jau nebetitinka dabartinių e, sąlygų. Komisija yra rengus viešas konsultacijas, taip pat e, žalėje knygą dėl mokėjimų kortelė ar mobiliaisiais telefonais. Imko ir Ekon komitetai yra e, pateikę labai vertingų pasiūlymų šitais aspektais. Mes intensyviai ir toliau dirbame ties šiais klausimais, todėl kad jie yra labai svarbus vidaus e, rinkai. Ir mes numatome mokėjimų visą paketą priimti kitą mėnesį Liepos viduryje. ir e, tai apims taip pat ir įgyvendimo ataskaitą. Kaip jūs matote, dirbame rimtai ir labai ryštingai ir pagal numatytą programą. Ir dar kartą dėkuoju, kad pakvietėte mane į šias diskusijas. Grazie, komisario. Ora la parola agli oratori per i... Dėkuoju. Dabar e, žodis kalbėtojams politinių frakcijų vardu. Dar primenu, jog mėlynosios kortelės procedūros nenumatyta. Catch the eye procedūra taip pat nenumatyta. Dabar e, kolega Gozės. Keturios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė, ponė komis, ponas komisarė. Parlamentas nėra tarybos priešas. Parlamentas taip pat nėra par, e, tarybos konkurentas. Kartu su taryba jie leidžia bendrai teisės aktus. Jie yra lygios institucijos ir būtent tokioje, tokiame vaidmenyje parlamentas šiandieną išstoja pasakydamas, kad kai kuriuos tekstus priimant atsiranda vėlavimas. Komisija pasistengė pasiūlyti tekstus e, ir išdėstė, kokią sunkę situaciją patiria Europos Sąjunga. Mes ne e, nusiteikę prieš komisiją, nes komisija ir komisaras Barnie su visom savo turimam priemonėm e, atliko visą jiems deramą darbą ir jiems už tai ačiū. Žinoma, komisijos atsinaujinimas e, iki. E, mandato pabaigos E, verčia sunkiai e, viską suspėti. Tačiau e, parlamentas atlieka savo darbą, tačiau viskas stringa taryboje. Aš supratau, ką sakėte, pane ministrė, taryba dirba sunkiai, dirba gerai, parlamentas irgi gerai dirba, jums tai įrodė. Ne, pateiksiu dabar sąrašo tų tekstų, kurie nėra iki galo padaryti. Ir taryba, ir visi kiti turės dabar uh, susipaži, laiko susipažinti e, pasiūlymų, kuri, dėl kurio bus balsuojama ketvirtadienį. Situacija katastrofiška, e, tarp institucijų situacija katastrofiška. Aš sakiau, kad parlamentas su taryba yra lygios, teis, dirba lygiomis teisėmis, tačiau dabar yra neigiamas lojalus bendradarbiavimas tarptų dviejų įstatymų leidėjų. Kodėl taryba negali susitarti, tuo tarpu kaip parlamentas, nors ir labai įvairus tiek nacionališkai, tiek politiškai, randa kiekvieno konflikto sprendimus ir išsprendžia visus nesutarimus. Būtent tokį pirmą klausimą norėčiau užduoti. Tam, kad išspręstumėm krizės keliamas problemas, uh, E, nepaisant to, kad susitinka valstybių ir vyriausybių vadovai, e, viskas stringa taryboje. Ir jeigu mes. Pra, mums daugiau laiko reikia negu JAV išbristi iš krizės, tai mūsų, dėl to, kad mūsų modelis yra kitoks. Ir e, dėl to reikia, kad taryba prisimtų savo atsakomybę, nes dėl blokavimo atsiranda teisinis nesaugumas. Ir pramonė, ir investitoriai turi pagristų lūkesčių. Jie nori žinoti, ką rytoj valgys. Ir negalima dabar maitintis vien tik tais lobistų kalbomis ir jomis tikėti. Kiekvienas nori prieš imdamasis kažkokio tai darbo žinoti, kokia bus jo situacija. Tas blokavimas, žinoma, e, maitina idėjomis euroskeptikus ir tai niekam nėra naujiena. Tie, tas blokavimas iš tiesų neša didelę sumaištį ir paralyžiuoja realios ekonomikos finansavimą taryba turi susigriepti. Aš tik tais vertimą klausiau, tačiau pasitikiu vertėjais, e, ne komentuosiu to, ką išgirdau, e, galbūt mažai, galbūt blogai išgirdau, bet pats laikas dabar duoti kitokį Europos imidžą negu taip kaip dabar kažką griebėme daryti, bet nieko nepadarome. Piliečiai mumis netiki, jumis netiki, jie nieko netiki. Todėl dabar pats laikas pataisyti tas klaidas, kurios atsirado dėl neteisingų sprendimų, dėl krizės Kipre. Neefektyvios dėrybos neefektyvus darbas. Mums lieka tik tais keli mėnesiai. E, dabar per tuos kelis mėnesius mes turime pataisyti Europos įvaizdį ir su taryba bendradarbiauti konstruktyviai. Mes tam esame pasirengę ir nekartą tą įrodėme. Dėkuoju, Ferreira, socialistų frakcija. Um, Ačiū, panė pirmininkė, panė komisijos. Paėms komisijos narės kalbėsiu angliškai. Iš tikrųjų, finansinis sektorius atsidūrė dabar krizės epicentre. Ir tos reformos, kurias dabar mes čia svarstome, yra viena iš pagrindinių sąlygų, kaip mes galime užtikrinti augimą, ekonomikos augimą pirmiausia ir užtikrinti stabilumą. Tačiau mes turime siekti rezultato. Mes turime patiekti konkrečius įrodymus E, piliečiams, kad mes pradėjome darbą. Mes turime ir pradėti darbą, eiti baigti. Taigi būtent mes turime parodyti kažką, kažkokius rezultatus. Taigi aš norėčiau kreiptis į komisiją ir tarybas. Žinoma, mes džiaugiamės mm, tomis naujienomis, kurias dabar pristatė komisijos narys Parnyje. E, tai būtent dėl finansinių ir bankų e, paslaugų teisės aktai bendro, bendros priežiūros mechanizmas, e, indėlių e, garantijos sistema, e, vertybinio popierių reglamentavimo dokumentai, jie turi būti kuo greičiau priimti. Tai yra pagrindiniai, esminiai punktai, kuriuos stebi tiek rinkos, tiek piliečiai. Taigi, indėlių garantijų sistemos irgi taip pat yra vienas iš mūsų prioritetinių klausimų. Nuo 2012 metų vasario mėnesį nagrinėjimų šis klausimas. Apskritai iš tas bankų sąjungos įgyvendinimas. Tai irgi taip pat pakankamai ilgai nagrinėjimas. Todėl mes turime paspartinti pažangą, jeigu mes norime pasiekti bankų sąjungą. Tai yra mūsų pagrindinė strategija. Na, taip pat e, direktyva dėl, dėl kapitalo poreikio ir dėl atitinkamų priežiūros mechanizmų. E, visa tai prisidės prie to, kad mes galėsime apginti mūsų bankų sąjungą, mūsų indėlininkus ir e, galėsime sukurti bendrą europinį indėlių garantijų mechanizmą bei sistemą. Ir taip pat reikėtų sukurti bendrą rezervo arba įvairių problemų sprendimo fondą visiems bankas, kad mes galėtume apginti visus indėlininkus visose valstybėse narėse. Bet be to Europos parlamentas visada siekdavo pateikti konkrečius rezultatus laiku. Tai būtent čia aš kalbu apie bendrą priežiūros mechanizmą. Mes e, e, savo namų darbus padarėme, dabar laukime tik tai tarybos sprendimo. Tai dėl finansinių paslaugų rinkų direktyvos vis dar laukiame atitinkamo institucijų sprendimo. Taigi užteks pažadų, reikia darbų. Aš norėčiau kreiptis į Jūs, ponė ministrė, kad paspartintumėte darbą. Grazie per il gruppo verde, onorevole Gigold, due minuti. Kolega Gigold, žalių frakcija, dvi minutės. Taigi, kolegos, ponia komisijos narė, ministrė. Taigi aš, aš norėčiau pasakyti, mes, mes galėtume vėl išvardyti visus teisės aktus, kurių neprijėmė komisija. Bet vis dėlto reikėtų aiškiai keistis informaciją, kodėl yra tos priežastys, kodėl neprijėmėte teisės aktai. Uh, Na, buvo parengtas tas sąrašas tai, e, tų būtinų e, pasiūlymų, bet jiems neskiriamas pakankamas dėmesys. Pirmininkaujantį Airiją atlieka savo tinkamą darbą ir e, tikrai nesupraskite neteisingai mūsų kritikas. Bet iš esmės e, jūs e, atliekate gerą darbą, bet nerandate bendros pozicijos, nerandate konsensuso dėl tų dokumentų. Taigi, ką jūs turėtumėte atlikti? Aš manau, kad mes neturėtume rizikuoti gerų Europos įvaizdžių. Todėl už, užteks dalyti pažadus ir e, užteks e, klausytis įvairių pasiūlymų arba prašymų iš ir lobistų grupių ir valstybių narių. Pradėkite ieškoti konsensuso, pradėkite dirbti. Užteks e, tų šešėlinių balsavimų. Reikia tikro balsavimo, kuriame būtų pateikti tikri rezultatai. Mes einam, turime siekti tikrų Europos e, vertybių, turime duoti signalą piliečiams. O dabar, e, pirmininkaujant, Lietuva turės iškelti dar kartą tos pačius prioritetus, taigi būtent vartotojų apsauga, trips ir turės e, toliau vystyti šitą e, teisėkuros darbo atvarkę. Aš manau, kad taryba turėtų pakeisti savo darbo metodus, kad būtų pasiektas konsensusas, kad bent jau būtų surasta bendra pozicija dėl tų įvairių klausimų, kurie yra pateikti jums. Jie yra reikalingi piliečiams. Ir į šį klausimą jums reikia atsakyti. Na, mums reikia sprendimo. Net meskite mūsų parašymų. Pripažinkite, kad yra problema. Uh, Pasinaudokite savo e, patirtimi, jūs tikrai e, pasinaudojate e, savo didžiulę patirtimi, radote jau gerų sprendimų. Tačiau, bet kokiu atveju, mes nepritarėme tam, kad per šią kadenciją nebus priimta teisės aktų, kurių mums reikia būtent finansų sektoriuje. Dėkuoju. Dabar kolegė Svinburn. ECR e frakcija. Finansų, finansų krizė kaip tik prekalavo daug sprendimų finansų, e, finansų sektorija, siekiant užtikrinti kapitalo srautus, taigi iš ir į. E, Europos Sąjunga. O tam reikia užtikrinti pasitikėjimą mūsų sistema. Tačiau teisės aktų lydėjai nesiunčia tokio signalo, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas. Todėl įmonės ir piliečiai dabar nežino, ką daryti. Mes prisimename, kas buvo G20 e, grupės susitikime nuspręsta. E, bet reikia, žinoma, atkreipti dėmesį ir tai, kas vyksta globaliame kontekste. Todėl e, man neprintina, kas yra, kas yra nuspręsta dėl šito antrojo MIFID tai ir finansinio paslaugų rinko direktyvos paketo. Aš manau, kad mes turėtume vis dėlto skatinti prekybą, ekonominės atsigavimą, vidaus rinkos veikimą, išsiūsdami atitinkamus signalus ir priimdami atitinkamus sprendimus. Bet sprendimai sustoja taryboje. Aš manau, kad mes turime priimti priežiūros mechanizmus ne tik tai mūsų bankams, bet ir apskritai įvairioms infras, infrastruktūros e, objektams. O dabar mes e, sukuriam tokią atmosferą, kuria nėra pasitikėjimo mūsų finansų rinkomis. Nei piliečiai, nei įmonės negali, negali pasitikėti mūsų sprendimais, bet reikia mūsų finansų sistemą bet kokiu atveju stiprinti. Dėkuoju. EFD frakcijos vardu. E, ponas Blum. Minutė. Uh, Ačiū, panė pirmininkė. Komisijos nariai, aš žinau, kad iš tiesų yra jaučiama ta tik taurų užuojauta taryba. Jūs bandote nuveikti neįmanomą. Taigi, kaip jau, kaip jau buvo pasakyta, siekiant Siekiant finansų sektorius reguliuoti, jums reikia susipažinti su pačia rinka. Taigi, ką, kogi mums reikia? Tai e, reikia e, lankstumo sudarant sutartis, tai kad, e, kad, e, kad asmuo e, galėtų pasirinkti e, vis dėlto, kuris dės indėlius, su kuo sudarys sutartį, tai, ir nesiki, tai nesikištų valstybė. E, Centrinės, centrinės e, bankas, apskritai centriniai bankai, kaip tik tai e, nori reglamentuoti e, šią sistemą ir jie kaip tik tai bando griežtas taisyklės nustatyti, sėkėme, sakykime, ir apsaugoti ir bankų sektorius. Tačiau mes turime apginti ir mūsų piliečius. Dėkoju, GUE frakcijos vardu, ponas Kliūtė. Vieną minutę. Ja. Ačiū, mėly kolegos. Taigi, kai mes kalbame su rinkėjais, tai jau penktus, penktaisiais krizės metais jie klausia, kągi politikai padarė, kad mes išsikapstytume iš krizės. Galima atkreipti dėmesį tai, kad mes Europos parlamente parengėme kelius tuzinus dokumentų, aš manau, kad e, parlamentas, nors yra įvairių nuomonių, e, pateikė tikrai naudingų pasiūlymų ir siekia e, įgyveninti rinkėjų arba piliečių interesus. Todėl piliečiai nesupranta, kodėl nepasiekta rezultatų. Tai aš tokiu atveju atsakau, taigi daug, dauguma tų dokumentų, kurie yra priimti parlamente, jie užsirinka taryboje. Nežinau, kodėl atsirado tokia problema. Mes turime išspręsti tą problemą, kodėlgi tas vėlavimas toks yra didelis. Mes turime kažkaip sumažinti tą neskaidrumą, kuris lydė tarybos darbą. Galbūt reikėtų e, siekti dėsnio skaidrumo ir parodyti, kokios tos problemos, kodėlgi vėluojama priimti tos sprendimus. Mes turime parodyti piliečiams, kad mes kovojame su iškylančiamis e, problemomis, ypač vėluojant priimti teisės aktus. Aš manau, kad, e, kad iki šios kadencijos pabaigos mes galėtume išspręsti dar neišspręstus e, klausimus dėl tų teisės aktų. Grazie, la parola al... Dėkuoju, dabar žodis komisijos nariui Barnie. Madame la Présidente, Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, aš nebenagrinėsiu visko, kas čia buvo diskutuota iš esmės. Tiesiog dabar norėčiau patvirtinti du dalykus. Norėčiau patvirtinti, kad aš ir mano kabinetas ir mano generalinė direkcija, kurie atlieka puikia, puikų darbą, esame jūsų paslaugoms. Dirba jau daug metų mano tarnyba, e, tarnyba nedidelė, tačiau labai kompetentinga tokius projektus, strategijas e, turime siūlyti jums ir siūlome, mes lengviname darbą e, ministrų taryboje, e, reguliariai ten dalyvauju, parlamento darbą geriname ir lengviname, gerdami jūsų autonomiją ir suverenitetą. Taip pat naudingai dalyvaujame triloguose kurie yra labai svarbus. Aš patvirtinu, kad ir toliau e, dirbsime jūsų labui, darysime tai, ko jūs prašote. Tai yra efektyvumo klausimas. E, norime e, sveikesnį ir tvirtesnį pagrindą, skaidresnį pagrindą sukurti, kad būtų daugiau moralės ir etikos įnešta ten, kurios išnykusios, e, kad būtų e, daugiau daugiau rūpinamasi realią ekonomiką negu per pastarosius 30 metų. Taip pat, kalbant apie G20, apie mus kaip e, Europos instituciją, reikia pasakyti, kad turime daryti tai, kas yra numatyta, kad sukurtumėm sveikesnius ekonomikos pagrindus mūsų kontinente. E, antram punktui, ponė Svinborn palėtė jį. Mm, su e, fin, e, finansinė krizė atėjo iš JAV dėl to, kad trūko valdymo pasaulyje apskritai. Ir G20 nustatė tokią darbo tvarkę, kurios mes laikomės. Reikia žiūrėti, kad didieji G20 partneriai, e, iš kurių pirmieji JAV, pirmasis partneris JAV, E, nes 80 procentų transakcijų vyksta transatlantinių, e, e, transatlantinių akcijų. Ir aš, ponios ir ponai, praleidžiu ten daug laiko, per tris metus jau aštuntą kartą neseniai nuvažiavau į JAV. Ir ten bandau pataisyti situaciją tiek su JAV, tiek su partneriais iš Azijos. Ačiū visiems uždėmesi. Grazie. Eh, la parola al ministro. Dėkuoju. Dabar žodis ministrai Kreitin. Members. Pane pirmininkė, gerbėme parlamento nariai. ES prioritetas yra e, sukurti e, tvirtą ekonomiką ir atgaivinti ją pirmiausia e, bei kurti darbo vietas. Ir jeigu mes norime siekti šio tikslo, tai turime aktyviai dirbti ir užtikrinti bendradarbiavimą tarp visų institucijų, tarp komisijos, parlamento ir tarybos. Ir iš tiesų tiesiogiai turime bendradarbiauti ir su valstybėmis narėmis. Na, keli teisės aktai iš tikrųjų yra visų trijų institucijų bendradarbo rezultatas. Ir tam reikia siekti, žinoma, kompromisu. O tai gali būti problematiška bei dideli iššūkiai visoms institucijoms. Na, per tuos penkis mėnesius e, pirmininkaujant mes patyrėme, kad iš tiesų kartais yra skausminga siekti kompromiso e, tarp taip, pačioje institucijoje ir tarp institucijų. Todėl e, sklandus bendradarbiavimas yra pagrindinis dalykas siekiant tų siekinų rezultatų. Taigi, mūsų prioritetai yra susijęs su to, kad mes siekime užtikrinti pusiausvyrą tarp būtinų E, poreikių tenkinimo, siekiant išsikapsyti iš krizės, e, struktūrinių pokyčių, e, siekiant įgyvendinti. Ir mes rinkome tos pasiūlymus, kurie padėtų atgaivinti ekonomiką ir padėti, padėtų kurti darbo vietas. Mes puikiai dirbame su komisija, su parlamentu, pasiekėme rezultatų tikrai neblogų rezultatų finansų sektoriuje. Ir mes ir toliau dirbsime e, su šiais dokumentais šioje srityje. Mes, e, e, žinoma, bendradarbiaujame su mūsų kolegomis Lietuvoje, taigi rengiantis pirmininkavimui. Ir mes pateikėme savo nuomonę dėl įvairių teisės aktų ir būsimiems pirmininkaujantiems Birželio 24 dieną, baigiantis mūsų pirmininkavimui, mes įvertinsime atliktą darbą ir aš manau, kad tai yra puikia proga įvertinti ir peržiūrėti tą didelę pažangą pasiekti nagrinėjant atitinkamus teisės aktus, kaip jau aš minėjau savo įžanginėje kalboje. Aš galiu užtikrinti parlamentą, kad mes imsimės visko, kas yra mūsų jėgose, kad įgyvenytume savo darbo atvarkę, kuri buvo numatyta 2013 metams. Be to, mes turime išlaikyti ir tą dinamiką, kurią mes pasiekime per pastarosius mėnesius, kaip jau sakiau savo įžanginėje kalboje. Taigi aš norėčiau baigti dėkodama poniai Bols ir Ekon komitetui už puikų bendradarbiavimą su jumis. Aš manau, kad mes daug pasiekėme. Taip pat norėčiau padėkoti komisijos nariui Mišeliui Bandie ir jo ir jo komandai komisijoje už puikų bendradarbiavimą. Na, nebuvo lengva dirbti, buvo daug iššūkių, bet mes pasiekėme apčiuopiamą pažangą. Taip buvo tai minėta ir kai kurių parlamentarų kalboje. Aš manau, kad mes savo institucijoje turėtume imtis darbo daug grįžtingiau ir su didesniu entuzijazmu, kad mes bendradarbiavime galėtume pasiekti bendrų tikslų taigi būtent prieš dar būsimus Europos rinkimus kitais metais. Grazie, ehm, abbiamo ricevuto. Dėkuoju. Gavome rezoliucijos projektą. Diskusija šito klausimu baigta. Balsuojama bus šito klausimu rytoj 12 valandą. Dabar keletos minučių pertrauka o paskui perėsime prie kito darbo tvarkės punkto dėl vadovų, pasirengimo vadovų tarybai.